Good morning, everyone. I would uh, propose you to slowly start. Labą dieną visiems, aš siūlau jau pradėti posėdį. Uh, pradedame uh, pagal darbo atvarkę. Šiandien uh, kolegos Paul Brennan gimtadienis. Ačiū, kad atėjote į posėdį savo gimtadienio dieną. Jokių kitų programos pakeitimų nėra, kai tvirtiname darbo atvarkę. Porą pranešimų dėl reformų remimo programos įsteigimo. Kadangi kadencijos pabaigoje darbo labai daug, koordinatoriai nusprendė pratesti terminą dėl pakeitimų komisijos pasiūlymui šią temą, todėl nuomonės autoriaus rengėjo kol kas neskiriame Envi komitete ir nuomonės projektas nebus aptariamas. Siūlomi pakeitimai, kurie bus patvirtinti, bus e, pasirašomi manęs, pirmininkės, 16 e, spalio Terminas pakeitimams teikti 11 valanda, o balsuosime lakryčio mėnesį Envi komitete. Toliau, seminaras dėl uh, širdies kraujagislių lygų, kuriam kuri organizuoja sveikatos darbo grupę, jai pirmininkaus Ledatko Bezon Ruiz yra Luis Bet Terle. Jis vyks e, spalio 9 dieną nuo 10 iki 12. Salės numeris dar bus patvirtintas. Kviečiu visus dalyvauti. Šiandien posėdį e, sverčiamas į 19 kalbų ir kaip visada e, visas posėdis yra elektroniškai prieinamas, e, transliuojamas ir tiesiogiai. Pernė prie elektroninio balsavimo. Pirmasis e, dosie Euro 5 e, laiptelio pritaikymas e, dėl dviejų ir trijų varomų, dviračių ir triračių automobilių transporto priemonių ir keturačių motociklų e, tipo tvirtinimas. E, balsuojame 13, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 14, 15, kas už, kas prieš susilaikė tikriname. Baigiame patvirtintą. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas ir šeštas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas elektroniškai balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl pranešimo, dėl uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, tvirtinimo. 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Už, prieš susilaikę priimta. 27 už prieš susilaikę priimta. 28 už prieš susilaikę patvirtinta. 29 už prieš susilaikę atmesta. 30 už prieš susilaikę atmesta. Priimta, atsiprašau, pirmininkė. 31 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 32 už prieš susilaikė atmesta. 33 už prieš susilaikė priimta. Trisdešimt penktas už prieš susilaikė atmesta. Trisdešimt šeštas už prieš susilaikė priimta. Trisdešimt septintas už prieš susilaikė e, atmesta. Trisdešimt aštuntas už prieš susilaikė atmesta. Trisdešimt devintas už prieš susilaikė priimta. 39 40 už prieš susilaikę <coughs> priimta. 41 už prieš susilaikę. Tikrinti reikia. Tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 42 už prieš susilaikė priimta. 43 už prieš susilaikė atmesta. 44 už prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 46 už prieš susilaikė atmesta. 47 už prieš susilaikė priimta. 48 už prieš susilaikė atmesta atmesta, 49 už, prieš, susilaikė, priimta, 50 už, prieš, susilaikė, atmesta, 51 už, prieš, susilaikė, priimta, 52 už, prieš, susilaikė, priimta, 53 už, prieš, susilaikė, priimta, 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antras kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta.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 priimta, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė atmesta, 18 už prieš susilaikė atmesta, 19 už prieš susilaikė priimta, 20 už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė atmesta, 22 už prieš susilaikė Atmesta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento elektroniškai prašau balsuoti. Gal galėtų APP frakcija uh, parodyti, kaip balsuosite. Ačiū, Fransuaza. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau daugiametis e, žuvininkystės planas e, priedugnio žuvų rūšims vakarų, e, viduržėmė jūros vakarinėje dalyje. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 32, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 33, kas už, kas prieš susilaikė, tikriname. Balsavimas pradedamas. Baigiamės. Atmesta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35. Už, prieš, 35. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 36. Už, prieš, susilaikė, priimta. 38. Už, prieš prieš susilaikė atmesta, 39 už prieš susilaikė priimta, 40 už prieš susilaikė atmesta, 41 už prieš susilaikė atmesta, 42 pirmoji dalis. Kas už prieš tikriname. 42 pakeitimas pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. O dabar balsuojame dėl 42 pakeitimo antrosios dalies. Kas už prieš susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Kažkas neaišku? Balsavome dėl 42 pakeitimo antrosios dalies. Ar gerai balsavote? Jeigu ne, tada reikia iš naujo balsuoti. Jeigu visa frakcija suklydo, tada reikia iš naujo balsuoti. Balsuojame elektroniškai dėl 42 pakeitimo antrosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. 46. Kas už 46? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname 46. 46. Baigiame balsuoti. Priimta. 47. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 49. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 50. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 51 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 4, 52 už prieš susilaikė atmesta, 53 už prieš susilaikė priimta, 54 už prieš susilaikė atmesta, 55 už prieš susilaikę priimta, 56 už prieš susilaikę atmesta, 57 už prieš susilaikę priimta, 58 už prieš susilaikę atmesta, 59 už prieš susilaikę priimta, 61 už prieš susilaikę atmesta, 62 už prieš susilaikę Socialistai jūs buvote už ar prieš? Atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 60. Dėl 60 nereikia balsuoti. Ne 63 buvo atmestas. 64 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė atmesta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 67 už prieš susilaikė atmesta. 68 už prieš susilaikė atmesta. Priimtas, prašau, pirmininkė. 69 atkrenta. 7 No, no, no, but it's fine, I can read. <laughs> Amendment 60. Vis tik reikia dėl 69 balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 70 už, prieš, susilaikė atmesta. 71 už, prieš, susilaikė. Nemačiau, kaip balsauti, balsuom iš naujo. 71 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta šią. 73 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 74 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 75 už prieš susilaikė, priimta. 76 už prieš susilaikė, priimta. 77 už prieš susilaikė, atmesta. 78 už prieš susilaikė, priimta 79 už, prieš susilaikė, atmesta 80 už, prieš susilaikė, priimta 81 už, prieš susilaikė, atmesta 82 už, prieš susilaikė, atmesta 83 už, prieš susilaikė, atmesta 84 už, prieš susilaikė, tikriname 84, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. Antras už. Prieš susilaikė atmesta. Trečias už. Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už. Prieš susilaikė atmesta. Penktas už. Prieš susilaikė atmesta. Šeštas ir septintas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš susilaikė priimta. Nemačiau vėl, kai balsavote. 13, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14, 15 už, prieš susilaikė. Tikriname 15. Balsavimą pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 17 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 18 už prieš susilaikė atmesta, 19 už prieš susilaikė atmesta, 20 už prieš susilaikė atmesta, 22 už prieš susilaikė atmesta, 23 už prieš susilaikė priimta, 24 už 23, tai neklystu. Norite tikrinti 23? Uh, I think we voted on 22, if that's the problem. It was rejected. 23. 23 balsavome, 22 buvo atmestas, 24 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 25 už prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikė atmesta, 27 už prieš susilaikė priimta. 28 už prieš susilaikė atmesta. 29 už prieš susilaikė atmesta. 30 už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, prašau balsuoti elektroniškai. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Now we are voting on the draft opinion. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl atliekų prieimimo iš laivų įrenginių uostuose. Pradėsime nuo pirmo kompromiso, kas už, Pirmas pakeitimas, taip, teisingai, pirmininkė pasitaiso. Pirma, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 70 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime elektroniškai dėl 70. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 77. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 79. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 79. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigėme atmestą. 82. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 12 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 87 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 88 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 91 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 104. Kas už, kas prieš. Atkrenta. A, taip, iš tikrųjų. 113. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 114. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 118. Kas už, pasitikrinti dėl 114. Socialistai ir APP balsavo už. Tai akivaizdi dauguma. 118 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 119 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 120 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 121 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 122 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 128 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 129 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 131 kas už, kas prieš, susilaiko. Neaiškiai kelia rankas, turiu spėlioti. 131 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 132 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 133 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 134 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 29. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Antras. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Šitą už prieš susilaiko. Priimta. 30. Už prieš susilaiko. Atmesta. 31. Už prieš susilaiko. Priimta. 32. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 33. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 33. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 39. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 44 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 49 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 60 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 64 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. and it is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau balsuosime dėl e, pasiūlymą priimti rezoliuciją dėl žemės ekonomikos stebėsenos bazės. Pradėsime nuo aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, devintas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas už, prieš susilaiko priimta, vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta, dvyliktas už, prieš susilaiko priimta, keturioliktas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai dėl keturiolikto. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 16 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 17 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 18 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 19 už. Prieš. Susilaiko. Socialistų tik vieną ranką mačiau. Už. Gerai, tada priimta. Pasitikrinkime. Gerai, pasitikrinkime dėl 19. Balsuoti baig, baigėme. Atmesta. Labai prašau aiškiau kelti rankas. Jei norite, galiu lėčiau galbūt skaityti, kad daugiau laiko turėtumėm. Gerai, dvidešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime dėl dvidešimto. Balsuoti baigime. Priimta. 21 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 22 už, prieš, susilaiko. Priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta, 24 už prieš susilaiko atmesta, 25 už prieš susilaiko priimta, 26 už prieš susilaiko priimta, 27 už prieš susilaiko priimta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Priimta. 30 už, prieš, susilaiko. Atmesta 31 už, prieš, susilaiko. Atmesta 32 už, prieš, susilaiko. Atmesta 33 už, prieš, susilaiko atmesta, 34 už prieš susilaiko priimta, 35 už prieš susilaiko priimta, 36 už prieš susilaiko priimta, 37 už prieš susilaiko atmesta, 38 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 39. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 40. Už? Prieš susilaiko. Atmesta. 41. Už? Prieš susilaiko. Priimta. 42. Už? Prieš susilaiko. Priimta. 43. Už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 43. Balsuoti baigėme, priimta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 46. Kas už? kas prieš susilaiko atmesta, 47 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 48 už, prieš susilaiko atmesta, 49 už, prieš susilaiko priimta, 50 už, prieš susilaiko atmesta, 51 už, prieš susilaiko priimta, 52 už, prieš susilaiko atmesta, 53 už, prieš susilaiko priimta, 54 už, prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Trečias už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Vieningai. yes, the resistance. And now the Pierre, la, la Pierre. Na ir pabaigai. Um. Then we will have to give the floor to Mrs. Mellon, who has a minority opinion after the vote. Okay. Um, we are voted on the draft report on Dabar turime pasiūlymą priimti reglamentą Europos parlamento ir tarybos dėl sveikatos priežos technologijų vertinimo ir direktyvos 24-2011 metų pakeitimo. 35 kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 man labai patinka puslapių vertimo garsas. 57 pakeitimas. Kas už? Kuris puslapis? Dešimtas. Atrodo, bent jau pas mane dešimtas. 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Priimta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 39 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 53 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 59 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Gerai padirbėta, labai man patinka verčiamų puslapių garsas. Compromise 41. 41 kompromisas kas už. 30 puslapis mano dokumentuose, mano balsavimo sąraše 30. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Nelengva rasti. 40, dėl 41 balsavome. Taip. Bandau daug matyti, kas vyksta salėje. 42 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 43 e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Imko 43, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinti norite, prašom, elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 44 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 45 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 46 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 42 puslapis. 47 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 48 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 49 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 50 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 51 kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 52. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 530 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas kompromisas, kas už, kažką prašaukau. Penkiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 531 142 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, man atrodo, atmesta. Bet, na, nesilažinčiau dėl to. Balsuoti baigiame. Priimta. Visgi gerai, kad pasitikrinom. 55 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 144 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 56 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 57 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 58 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 161 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Imko 70. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Šešisdešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 61 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 595 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 62 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl septinto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už, prieš susilaiko priimta.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 27 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. Į 30 kas už. Kas prieš susilaiko atmesta. 24 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš prieš susilaiko priimta, 26 už prieš susilaiko priimta, 28 už prieš susilaiko priimta, 29 už prieš susilaiko priimta, 30 už prieš susilaiko priimta, 31 už prieš susilaiko priimta, 41 pakeitimas kas už, kas prieš Pane Soledat, kodėl jūs kelite ranką prieš? 41. Kas už? Kas prieš? Priimta. 241. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Įtrė 15 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Gerai. 34 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. I have never ever seen. Dar niekada nesu mačiusi tokio puikaus dokumentų paketo, tokio klausimo, dėl kurio galiausiai visi taip puikiai būtų sugebėję susitarti. Taigi patvirtinta Labai sveikiname ponę Kabizon Ruiz. Tiesa, turime mažumos nuomonę, kurios turime išklausyti ponę Milan. Oui, merci, Madame la Présidente, de me permettre. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš perskaitysiu mažumos nuomonę. Ši nuomonė paaiškina, kodėl mes balsavome prieš, kuomet beveik visi kiti už Čia kalba sukasi apie technologijas naudojamas sveikatos apsaugos sektoriuje ir čia iškyla tam tikrų rizikos faktorių. E, yra pažeidžiamas subsidiarumo principas, prašyčiau tylos, mėly kolegos. Aš norėčiau pabrėžti, kad Prancūzijoje jau prasidėjo šis nekontroliuojamas procesas. Mes pastebėjome, jog praėjus keliems metams e, po naujos sistemos taikymo, kuomet nebebuvo kompensuojama už vaistus ir kuomet e, daug laboratorijų užsidarė, nepaisant to, kad turėjo ženklą CE, E, tai taip pat e, neigiamai atsiliepia chirurgams ir kitiems e, sveikatos specialistams. Ir šios priemonės apriboja medicinos paslaugų teikimo laisvę. Todėl mes laukiame trilogo rezultato taryboje. Dėkoju. Mūsų šios dienos pos, posėdis baigiamas, kitas posėdis Strasbūrė spalio pirmą dieną. Dėkoju ir geros jums vykusios dienos. Hey, cool.